So, vielen Dank. Thank you very much, ladies and gentlemen. Labai ačiū, ponios ir ponai. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne. Gerbiamas kolegės ir kolegos, Pradedame šiandien pirmininkų saigos posėdį, kuris yra atviras visiems parlamento nariams. Noriu padėkoti APP e frakcijai už tai, kad ji leido mums naudotis e, savo patalpomis, savo sale. E, dėkoju už tai ponui kolegai Doiliui. Noriu pasveikinti Vokietijos federalinę kanclerę, ponę Angelą Merkel. kuri šiandien jau sutiko dalyvauti mūsų pirmininkų saigoje. Kolegės ir kolegos, pirmiausia, norėčiau suteikti žodį poniai Merkel, o tuomet žodis bus suteiktas frakcijų pirmininkams bei paskirtiems frakcijų kolegiams ir kolegoms. Labai noriu paprašyti visų kalbėti glaustai, todėl kad federalinė kanclerė e, po vizito čia vėliau dar turi suspėti į Londoną, kur dalyvaus taip pat svarbiame susitikime. Pone Merkel, kadangi mes nesėdime plenarinio posėdžio salėje, tai nesame susiskirstę į frakcijas. Ir keista, kad kairėje pusėje jums įeinant e, girdėjome pačius garsiausius aplodismentus. Ponios kolegės ir kolegos, ponia Merkel šioje atviroje pirmininkų saigoje kreipsis į jūs Šis susitikimas buvo numanyt, numatytas iš pradžių plenarinio posėdžio darbo atvarkė, tačiau dėl techninių priežasčių tai padaryti neįmanoma. Man susidaro toks įspūdis, kad vis dėlto šios salės atmosfera taip pat artima e, plenarinio posėdžio atmosferai. Pane kanclerė E, puikiai susipažinusi su Europos parlamento pozicija dėl daugiametės finansinės programos, e, jai e, aiškios parlamento idėjos. Aš tik noriu pasakyti, kad mūsų kolegos Biogia ir Kalfin rengia pranešimą, kuriame atsispindės Europos parlamento pozicija dėl daugiametės finansinės programos. 500 balsų pritarimu šiam pranešimui e, buvo pritarta. Tai reiškia, kad Europos parlamentas e, didelę daugumą pasirengęs apginti savo poziciją. Noriu priminti, kad kiekvienas siekiantis ES sėkmės turi būti pasirengęs e, kompromisams. Mes nubrėžėme išeities taškus, kurie atsispindės ir darybose. Darybos dabar baigėsi ir mes tikimės sažiningų kompromisų. Tačiau jau dabar turiu labai aiškiai pasakyti, kad jei kažkas sakys, kad yra tik mano pozicija arba veto, tas tikriausia neturėtų stebėtis, kad gali būti veto ir Europos piliečių atstovybėje, tai yra Europos parlamente. Taigi mes pasirengę kovoti. Galite paploti. Labai džiaugiuosi, kad jūs šiandien čia. Džiaugiuosi, kad gruodžio mėnesį kalbėsime apie ES ateitį, ES integraciją. O dabar man labai džiugu suteikti žodį Vokietijos federaliniai kancleriai. Gerbiamas ponia pirmininkė, mielas Martinai Šulcai, ponios ir ponai. Džiaugiuosi galėdama šiandien kreiptis į Jūs ir tai yra pirma proga pasibaigus Vokietijos pirmininkavimui 2007 metais vėl kreiptis į Jūs. Norėčiau pasinaudoti šią progą ir pristatyti Jums savo poziciją dėl padėties Europos Sąjungoje. Nekalbėsiu vien apie daugiametę finansinę programą. Po dviejų dienų, lapkričio 9 dieną, minėsime 23-asias Berlyno sienos atvėrimo metinės. 1989 m. lapkričio 9 diena e, tiek Vokietijai, tiek Europos istorijai buvo laiminga diena. Šią dieną prasidėjo laisvės, vienybės ir demokratijos era tiek Vokietijoje, tiek Europoje. Mes vokiečiai niekada nepamiršime, kad šis laimingas Vokietijos žingsnis yra neatskiriamas nuo ES istorijos. Mes niekada nepamiršime, kad už šį drąsų žingsnį turime padėkoti ir savo rytiniams kaimynams. Mes vokiečiai suvokiame savo atsakomybę dėl geros ES ateities ir šis samoningumas savaip įprasmina tiek Vokietijos vidaus politiką, tiek Vokietijos užsienio politiką. Aš norėčiau priminti, kas yra mūsų varomoji jėga. Tai yra tai laisvė, kuri įgalina gyvenimą taikoje ir gerbuvyje. Tai yra raiškos e, laisvė, e, žiniasklaidos tikėjimo laisvė, laisvė rinktis e, į susirinkimus. Be laisvės nebus teisinės valstybės, be laisvės nebus įvairovės ir tolerancijos. Laisvė yra vieningos Europos pagrindas. E, dabar išgyvename įsitikinimų egzaminą, kurį ES turės išlaikyti. Ir būtent laisvė gali padėti ES išbristi iš krizės. Nes mano supratimu, laisvės jėga suteikia mums drąsos keistis. Kaip tik ta drąsa keistis turi būti dabar įrodyta norint, kad Europos e, Sąjunga atlaikytų 21-ojo amžiaus konkurencinės e, jėgas. Savo kelionėje į Aziją, pavyzdžiui, aš pastaruoju metu e, stebėjau ir susipažinau su daugeliu dinamiškų veržlių šalių. Jos su didžiausiu susidomėjimu stebi Europos Sąjungą. Skeptiškai buvau klausama, ar europietiškasis eksperimentas atlaikys dabartinę krizę. Šis klausimas rodo, kad ši krizė gali pakeisti ir mūsų ES suvokimą už ES ribų. Norint pakeisti tas skeptišką požiūrį, norint atlaikyti konkurencinį spaudimą, turime dirbti Ir ta laisvė yra e, ne tik atsakinga už tai, kad ES gavo ir Nobelio taikos premiją. Ta laisvė mums e, padeda kurti ir siūsti labai aišku politinį signalą praėjus 55 metams po Romos sutarčių pasirašymo. Martinas Šulstas kartu su Europos vadovų tarybos ir Europos komisijos pirmininkais Osle atsiims šią premiją. Ir aš džiaugiuosi, kad aš su kitais kolegomis taip pat dalyvausiu šioje ceremonijoje. Mes tokiu būdu norime pabrėžti, kad ES yra mes visi, mes visi 500 milijonų piliečių. Mes visi žinome, mes europiečiai esame susivienyje savo laimėje. Nobelio taikos premija primena, kad to negalime pamiršti, nepaisant, kokie dideli bus iššūkiai ir kaip sunkiai teks kasdieną dirbti. Nobelio komitetas savo apdovanojimo mums primena grįžti prie tų vertybių, kurios ypač krizės akivaizdoje yra labai svarbios. Tai nėra įsiskolinimas, tai nėra augimo e, koficijantai, Vienintelis dalykas, kas yra tikrai svarbus, tai yra supratimas, e, kad mūsų bendroji valiuta yra daugiau nei tik valiuta. Tai yra sėkmingos, taikios Europos e, demokratijos, e, taikaus susivienijimo pavyzdys, taip pat gerovės simbolis. Dabar Iš ties nieko nėra svarbiau, kaip šią laimę išsaugoti savo vaikams ir ją puoselėti. Todėl Nobelio taikos premija įpareigoja mus kurti geresnę Europą, stabilumo ir stiprumo Europą. Martinas Šulcas buvo teisus, kai išrinktas naujojo ES pirm, Europos parlamento pirmininku jis kalbėjo, ir aš noriu jį pacituoti, arba mes laimėsime visi, arba pralaimėsime visi. Ir iš ties mūsų pozicija bū, turėtų būti tokia, kad turėtume laimėti kartu. Tai yra ir mano tikslas. Kartu mus jungia ekonominis e, modelis. Bendromis jėgomis mes jį galime sustiprinti taip, kad jis taptų dar stipresnis nei bet kada. Kartu mes galime atrasti drąsos ir veržlumo keistis. Pirmosios sėkmės e, signalizuojančios, kad krizė įveikiama, yra aiškios. Tačiau Aišku, mes negalime tenkintis tuo, kas pasiekta. Lieka dar daug nenuveiktų darbų. Pirmiausia, atstatyti pakirstą pasitikėjimą ES. Todėl neturime sustoti pusiaukelėje. Ir šiandien noriu Jums pažadėti, Vokietija dės visas pastangas siekdama, kad ES ateityje galėtų išlaikyti savo pažadą kurti gerovę ir gerbuvį. Aš šiandien esu čia todėl, kad tikiu jūsų pasitikėjimu, nes yra daug tokių balsų, kurie galvoja, kad mūsų ekonominė ir pinigų sąjunga nebėra reikalinga. Aš manau, tai yra klaidingas teiginys. Vietoj atsitraukimo turime visose ES lygmenyse stengtis sustiprinti ES. Laisvė, dinamika ir ES e, gerovė, veržlumas ir vertybės, kuriomis dalinamės ir už ES ribų. Jose Manuelis Baroso rugsėjo 12 dieną savo kalboje apie padėtį ES kalbėjo, kad mes turime įgyvendinti ekonomikos ir pinigų politik, e, sąjungą. Ir iš ties mes turime stengtis stabilizuoti šią sąjungą, e, panaikindami šios sąjungos teigimo klaidas. Turime būti ambicingi ir neturime išsigąsti tam tikrų šios sąjungos pokyčių. Šis e, gilinimo procesas, ES e, suvienijimo procesas yra neišvengiamas ir Europos parlamentas, mano supratimu, čia yra mūsų sąjungininkas. Tokios krizės kaip dabar mes niekada neturėjome. Nėra jokio pavyzdžio. ES yra um, savotiška sąranga. Todėl mes turime būti išradingi, turime patys rasti naujus sprendimus. Visas valstybės narės e, turi ieškoti reformų, uh, keisti savo struktūrinios sistemas, imtis konsolidavimo priemonių, e, siekdama susidoroti su krizės iššūkiais. Aš žinau, kad kai kurioms valstybėms narėms labai sunku Aš žinau, kad e, daugelis žmonių kenčia nuo valstybių prisimtų priemonių. Tačiau noriu siūsti gerą žinę. Reforma jau dabar rodo pirmasias teigiamas apraiškas Airijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Graikijoje. E, krito darbo sąnaudos, o tai yra labai svarbus e, konkurencingumo variklis. Taip pat ir skolos mažėja. Šis nuoseklus reformos kursas e, didina ir ES solidarumą per Europos stabilumo mechanizmą. Visa priklauso vienas nuo kito ir visos priemonės yra taip pat svarbios. Tvarus konsolidavimas ir augimas yra vienas kito sąlyga ir abiejų tikslų turime siekti. Aš noriu tai pabrėžti, nes abie, abu dalykai mums yra reikalingi - tiek augimas, tiek užimtumas, bet remiantis solidžiais biudžetais. Mes turime nepamiršti um, to, kad turime tam tikrų įsipareigojimų ateities kartų atžvilgių. Augimas galimas tik e, verslumą, siekiant verslumo. Mes turime e, nepamiršti remti tuos žmonės, kurie yra verslus, o verslumas gimsta laisvėje ir lankstume. Sekdami šių vertybių turime dirbti. Europlius paktas yra labai svarbus, todėl kad jisai numato užimtumo priemonės valstybėse narėse. Mes e, vienareikšmiškai pritarėme fiskaliniam susitarimui. Taigi, viena vertus svarbu tikslingai panaudoti valstybės institucijų biudžetus, kita vertus labai svarbu kurti ir augimo paskatas plėtojant vidaus rinką. Teisės aktų leidėjų pasiūlymai turi būti įgyvendinti. Tik tuo met mes e, garantuosime augimo jėgas. Taryba e, čia taip pat prisėmė tam tikrus įsipareigojimus. Tikiuosi, kad Europos parlamentas taip pat. Aišku, daugiametė finansinė programa, kur, dėl kurios turėtų būti susitarta per ateinančias dvi savaitės, irgi yra augimo impulsų sąlyga. Kiekvienas euras, ir tai turėtų būti mūsų standartas, kurį mes išleidžiame, turi būti orientuotas į didesnį augimą. Neužtenka tik leisti pinigus, būtina, kad e, būtų leidžiami tikslingai ir prasmingai. Siekdami pašalinti krizės pasiekmes turime nuoširdžiai dirbti, turime kritiškai pažvelgti, kokių klaidų buvo padaryta e, ir stengtis jas pašalinti. Aš esu įsitikinęs, kad tik dirbdami kartu pasieksime sėkmės. Tik tokiu būdu sukursime stiprumo ir stabilumo Europos Sąjungą. 1992 metais, prieš 20 metų Mastrikto sutartimi buvo sukurta ekonomikos ir pinigų sąjunga. Tokiu būdu buvo sukurta tikra ekonominė sąjunga, o tie, kurie šią e, sąjungą kūrė, tuo metu neturėjo pakankamos paramos. Buvo sukurta uh, E, pinigų sąjunga su bendra pinigų politika. Tačiau ekonomikos sąjunga, e, jos kūrimo aspektai nebuvo tokie ambicingi. Vėliau tam tikros klaidos e, iškilo į dienos paviršių ir dabar turime su jomis kovoti. Tuo tarpu eurozonos valstybių skaičius padidėjo ir dabar mes galime tiesiog įvertinti darbo kaštus. Ir beje, Žanas Klaudas Trišė nekarta atkreipė dėmesį į. E, darbo kaštus. Daugelėje valstybių narių ilga, ilgus metus buvo įmanoma e, skolintis ar didinti valstybių biudžeto deficitą, ne, nebijant, kad tos valstybės bus nubaustos arba paskirtos tam tikros sankcijos. Taigi, daugelis problemų, su kuriamis susidurėme šiandien, gimė gerokai anksčiau, nei mus ištiko krizė. Mes turime kalbėti apie e, ne tik apie valstybių įsiskolinimą, mažėjančią konkurenciją, užimtumo problemas. 2008-2009 metų pasaulinė finansų ir ekonomikos krizė tik dar labiau paryškino tas problemas, su kuriamis susidūrėme anksčiau. Jei valstybės narės būtų pakankamai anksti stengusios išlaikyti savo konkurencingumą, tuomet Europos e, Sąjunga niekada nebūtų patekusi į krizę, net jei ta ekonomikos sąjunga būtų buvusi silpna. Taigi, e, mums šios klaidos tapo beveik lemtingomis. Todėl, mano supratimu, labai svarbu pasimokyti iš šios krizės. Turime stengtis, kad panašios situacijos nesikartotų. Turime stengtis, kad ES iš šitos krizės išeitų sustiprėjusi. Tai reiškia, kad turime ištaisyti tas spragas, kurios buvo sukurtos steigiant ekonominę ir pinigų sąjungą. Turime atstatyti pasitikėjimą valstybėmis narėmis ir turime laikytis tų įsipareigojimų, kurių kažkada buvo prisimta. Pavyzdys, kad tai nevyksta, yra tai, kad mes vyriausybių ir, vadovų vadov, vyriausybių ir valstybių vadovai e, anksčiau susitart numatyta 3 procentų BVP moksliniams tyrimams, dabar nebeskiriame. Niekada niekas nesilaikė to įsipareigojimo šį e, skaičių skirti moksliniams tyrimams. Todėl turime užtikrinti ateityje šiuos elementus. Pirmiausia, reikalinga finan, tinkama finansų rinkų politika. Turime stiprinti finansų rinkas, turime aiškiau apibriežti finansinių rinkų pagrindų e, sąlygas. Taip pat e, turime užtikrinti, kad ir tartotinėms finansų rinkams, rinkoms pavyktų reguliuotis. Stengiamės sukurti bankų priežiūros e, instituciją, kuri užbėgtų už akių e, sisteminėms rizikoms. Labai svarbu, kad mūsų priežiūros mechanizmas išties veiktų, todėl reikia išsiaiškinti ir visus teisinius pagrindus, e, nes išties tai turi būti tokia priežiūros institucija, kuri būtų ištikra institucija. Antra, mūsų ekonomikos ir pinigų sąjungai reikalinga griežtesnė fiskalinė politika. E, biudžeto disciplinos stiprinimas yra puikus žingsnis į priekį. Aš džiaugiuosi, kad dabar 11 iš 12 e, reikiamų valstybių ratifikavo e, fiskalinį susitarimą. Paskutinės jį ratifikavo Prancūzija ir Estija. Šis susitarimas e, suteikia naujų teisių įgyvendinti stabilumo ir augimo pakte prisimtus įsipareigojimus. Trečia, Atnaujinta ekonominė ir pinigų sąjunga reikalauja ir stipresnės atnaujintos e, ekonomikos politikos. Mes vis šiandien matome, jog ekonomikos koordinavimas nėra pakankamas. E, kartais trūksta tam tikrų gairių, konkurencija nėra pakankamai stiprinama, o tai pakerta bet kokias galimybės ilgalaikiui augimui. Noriu dar kartą priminti. Tuometinis komisijos pirmininkas Žakas Deloras savo 1989 metų pranešime e, dėl ekonomikos ir pinigų sąjungos steigimo e, labai aiškiai kalbėjo apie abiejų ramščių svarbą ir noriu pacituoti. Pinigų sąjunga neturinti ekonomikos politikos konvergencijos aspektų nebus gyva. Taip kalbėjo 1989 metais Žakas Deloras. Jis buvo labai teisus. Iš ties net keletas valstybių, nesilaikydamos įsipareigojimų, gali pakirsti šios sąjungos pamatus. Todėl mes dabar esame dar tik darbų pradžioje. Ko reikėtų imtis? Europos vadovų taryboje spalio mėnesį daug um, dėmesio buvo skirta šiai temai. Kalbėjome apie tai, kad ekonomikos ir pinigų uh, sąjunga, jos veikimas yra nepaprastai svarbus, um, nes vienos valstybės konkurencingumo praradimas uh, gali labai skaudžiai paveikti kitas valstybės narės. Stipresnė ekonomikos um, koordinacija yra labai svarbi tokiose um, jautrose politikos rytise, e, kaip mokesčių politika arba darbo rinkos politika. Aišku, turime veikti labai atsargiai, todėl kad subsidarumo principas turi būti išlaikytas. Taigi, reikalingas toks sprendimas, kuris tinkamai atlieptų tiek ES iššūkius, tiek suteiktų pakankamą veikimo laisvę valstybėms narėms bei jų parlamentams. Europos institucijos turi būti sustiprintos, kad jos galėtų imtis konkrečių, efektyvių žingsnių. Pagaliau turime užtikrinti, kad e, vyktų keitimasis nuomonėmis tarp nacionalinių parlamentų, valstybių ir ES institucijų. Valstybės narės, e, jei jos e, tam tikrus įsipareigojimus priima pritarus savo nacionaliniams parlamentams, turi užtikrinti, kad tie įsipareigojimai būtų įgyvendinti. Tik tokiu būdu mes pasieksime didesnės konkurencijos, tokiu būdu e, skirsime, e, kursime tikslingas augimo paskatas. Aš kalbu apie ateities idėją, kuriai reikalingas tvirtas pamatas Europos vadovų taryba gruodžio mėnesį priims sprendimą dėl ekonominės ir pinigų sąjungos stiprinimo. Aš tikiuosi, kad šis sprendimas numatys konkrečias priemonės, kurios bus įgyvendintos per ateinančius dviejus, trejus metus. Mm. Ponios ir ponai, dar kartą noriu pabrėžti, kad Europos parlamentas visų pirma yra mūsų partneris. Mes nenorime jokio ES padalyjimo. Mes e, nenorime kažką nuteikti prieš Europos komisiją, tačiau labai svarbu užtikrinti tinkamą komunikavimą tarp įvairių lygmenų, siekiant tų idėjų, kuria, apie kurias kalbėjo Žakas Deloras. Aš tikiuosi, kad būtent tokiu būdu mums pavyks atstatyti pasitikėjimą ir tikėjimą Europos Sąjungą. Todėl, kad e, Europos skolų krizė tuo pačiu yra ir pasitikėjimo Europos Sąjunga krizė. Tai rodo finansų rinkos. Ekonominės ir pinigų sąjungos atnaujinimas ir pagilinimas pasitarnaus ir mūsų pilietėms ir piliečiams, kurias jūs ir kuriuos jūs čia Europos parlamente atstovaujate. Jau dabar esame tam tikrų nuogastavimų dėl galimo ES pasidalymo e, ir euros, pasidalymo tarp eurozonos valstybių. Tačiau aš manau, kad galime būti ramus, e, todėl kad mes kalbame tik apie sustiprintą ekonomikos ir pinigų sąjungą, kuri bus atvira. Nėra e, kalbos apie uždarą euro zonos valstybių klubą. Mes kalbame apie atvirą sąjungą, nes tam ta sąjunga buvo ir steigta, kad būtų atvira. Noriu dar kartą pabrėžti, kad pagilinta e, ekonomiko, ekonominė ir pinigų sąjunga jokių būdų nesukurs dviejų greičių Europos, tačiau sustiprins Europos sąjungą. Aš esu visiškai įsitikinusi, kad ES stabilumo ir stiprumo e, siekis bus pasiektas tik e, visoms ES institucijoms ir valstybėms narėms dirbant kartu. Ponios ir ponai, aš žinau, kad daugelis baumi, ba, baiminasi dėl to, e, kad e, valstybės narės praras e, savo identitetą. Tačiau mes neturėtume kalbėti tik apie europietiškojo aspekto nacionalizavimą. Manau, kad turėtume pasinaudoti progą ir e, kalbėti apie tai, kad galime nacionalinį aspektą padaryti europietiškesniu. Tai yra mūsų šansas, kurio turime imtis. Europos vadovų tarybos pirmininkas Hermanas Van Rompuy e, šių metų pradžioje Briuselyje kreipdamasis į nacionalinius parlamentus e, Europos parlamentą pavadino europietiškąją instituciją. Tai reiškia, kad Europa tai yra mes visi, Europa tai yra vidaus politika. Stipresnis dialogas e, tarp nacionalinių parlamentų ir jūsų Europos parlamento padės geriau suvokti savo užduotis ir įsipareigojimus. Aš esu įsitikinus, kad bendromis jėgomis mes galime sukurti stabilumo ir stiprumo Europą, o tam reikalingas demokratinis legitimumas ir kontrolė. Labai svarbu, kad teisėtumas ir kontrolė būtų įtvirtinti tame lygmenyje, kuriame jie yra ir įgyvendinami. Tai reiškia, kad reikia sustiprinti ir Europos parlamento vaidmenį. kalbant apie e, nacionalinės kompetencijas, e, didesnis vaidmuo turi būti skirtas nacionaliniams parlamentams. Mes turime atvirai kalbėti apie tai, e, kaip ES sprendimus, kurie taikomi tik eurozonos valstybėse, paversti teisėtais. Galbūt reikėtų e, leisti šį klausimą spręsti e, nacionaliniams parlamentams, tačiau tikrai nereikia dar papildomos institucijos. Europos parlamentas yra ta e, demokratinę legitimaciją, demokratinį teisėtumą suteikianti institucija. Turime suvokti tas priemonės, kurios jau yra. Ir tik per parlamentų teisėtumo suteikimą mūsų veiksmams, mūsų veiksmai bus teisėti. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, nu, prisimenu 2007 metus ir pirmininkaujančios Vokietijos patirtį. Tuomet 50-ųjų Romos sutarčių pasirašymų metinių progą pasirašėme Berlyno deklaraciją, o tuometinis Europos parlamento pirmininkas Hansas Gertas Pöteringas e, kaip tik pasirašė šį dokumentą. 2007 m. kovo 25 diena gali būti vertinama kaip labai svarbus persilaužimo taškas, parengęs dirbą Lisabonos sutarčiai. Tuomet mes kalbėjome apie ES kaip visumos gilinimą. Šiandien kalbame apie ekonominės ir pinigų sąjungos gilinimą siekiant suteikti ES daugiau stabilumo ir stiprumo. Berlyno deklaracijoje 2007 metais buvo sakoma, mūsų istorija primena mums, kad mes privalome išsaugoti šią laimę ateities kartoms. Ir siekdami šio tikslo turime šias sutartis nuolat atnaujinti. Tik suvokdami šią savo atsakomybę sugebėsime laikytis savo įsipareigojimo. Kartais esu klausama, ar Europos, europietiškasis eksperimentas atlaikys krizę. Aš išduosiu Jums atsakymą. Būdama fizikė, aš puikiai susigaudau eksperimentuose ir galiu pasakyti, kad europietiškasis susivienijimas, Europos vienybė jau seniai praėjo tą eksperimento stadiją. Tačiau Vis dėlto mes turime užtikrinti, kad ES stabilumas būtų išlaikytas. Tiesa, ES jau dabar perėjo į stabilų būvį. O kaip politikė savo ruoštų pasakysiu, taip, ES sėkmės istorija bus rašoma ir toliau, ir Vokietija pasirengusi įdėti čia savo įnašą. ES bus sėkmės istorija, todėl, kad mes gebame būti stiprus, drąsus ir išradingi. Mes žinome, kad susivienyje ir susitelkę galime būti stiprus, susivienyje ir pasiryžę galime užtikrinti, kad ES ekonomikos modelis e, taptų sėkmės istorija. Susivienyje mes galime užtikrinti taiką, vienybę, laisvę bei gerovę. Tai turėtų būti mūsų visų siekis. Aš tikiu, kad mes esame susivienyje laimėje, susivienyje geresniai ateičiai. Ačiū. Gut, gut. Labai ačiū, ponia Merkel. Dabar prasidės keitimasis nuomonėmis. Pirmiausia, EPP frakcijos pirmininkas kolega Doilis 7 minutės. 6? Na, Okay. Ich wollte großzügig sein, aber Josef. Norėjau būti didžia dvasis, tačiau Josefas kalbėjo šešias minutės tik tai. Pone parlamento pirmininkė, ponė Šulcai, ponė kanclerė Merkel, kolegos. E, iš tikrųjų džiaugiamės, kad atvykote pas mus, tai mums didelė garbė. 60 e, metų mes e, mėgojamės taika ir tai pabrėžia pastarojo meto Nobelio taikos premiją. Tačiau dabar mes atsidūrėme kryškelėje ir arba mes e, sugebėsime ir toliau nukreipti Europą taikos ir gerovės link arba atsidursime aklavėtėje. Ir šie, šios diskusijos dėl daugiametės finansinės programos kaip tik ir parodo šį iššūkį. Mes turime atsakyti į klausimą, kaip palaikyti projektą, kuris užtikrina mūsų gerovę ir mūsų ateitį ir taip pat palaikyti jaunąją kars, kartą. Mes esame įsitikinę, kad kriziai nugalėti būtinas Europos biudžetas, todėl reikia investuoti į Europą. Primenu, kad 94 procentai Europos biudžeto turi būti skirti investicijoms, kurios ne tik atneša gražą valstybėms narėms, bet taip pat mobilizuoja ir kitus finansus. Ir tik Europos biudžetui pavyks tai padaryti. Ir prisipažįstu, kad ne, nelabai suprantu tarybos pozicijos, kuri palaiko iš vienos pusės Europos 2020 strategiją, ir, o iš kitos pusės nori mažinti išlaidas. Reikia drąsos, reikia nuoseklumo, reikia biudžeto, kuris atitiktų mūsų lūkesčius. Ir taip pat atspindėtų sudėtingą laikmetį. Mums reikia investuoti į tyrimus, į plėtrą, taip pat inovacijas, nes tai yra augimo variklis ir darbo vietų kūrimo varomoji jėga. Mes esame įsitikinę, ponė kanclerė, kad atėjo laikas pradėti diskusijas šią temą. Mums reikia nuo savų išteklių, kad užtikrintume Europos biudžetą ir taip pat e, užtikrintume nuolatinį Europos pridėtinės vertės augimą ir nacionalinių biudžetų augimą. Mums reikia naujų finansinių priemonių, kad pagerintume konkurencingumą. Tai tiesa. kai kurie mano, kad galima vietoj Europos biudžeto sukurti naują mini biudžetą. Aš nesuprantu, ką tai reiškia. Jeigu mes negalėsime pagrindinio biudžeto finansuoti, kaip galėsime finansuoti antrą biudžetą? Aš e, kilęs iš valstiečių ir mano logika ne, man neleidžia to suprasti. Aš e, bet kuriuo atveju net esu pasiryžęs kreiptis į Teisingumo teismą, kad suprasčiau šį, šią situaciją mums reikia įgyveninti teisės aktus, kurie jau yra. Šešių dokumentų paketą reikia visapusiškai įgyveninti, reikia ratifikuoti dviejų dokumentų paktą, reikia užtikrinti augimą ir įgyvendinti bendrą rinką. Tačiau mums nereikia naujų institucijų ir jūs tai sakėte, už tai jums dėkoju. Šitas parlamentas, mūsų parlamentas, yra Eurozonos parlamentas. Ir jis palaiko demokratinės skaidrės diskusijas su Europos centriniu banku. Ir reikia pasakyti, kad euro, euro yra susijęs ne tik su eurozono šalimis, bet su visomis ES valstybėmis narėmis. Visiems, kas man kalba apie eurozonos parlamentą, Aš visiems atsakau, teisėjam, ministram, valstybių vadovams, aš sakau, kad mums reikia tikro parlamento ir jo vis dar reikia. Kai dėl Britanijos nenuseklios politikos, aš pastebėjau konservatorių ir socialistų sąsają, santykius. Ir todėl manau, kad Britanijos politika taip pat yra proeuropietiška. Ir man atrodo, kad reikia sutaupyti laiką ir geriau pakalbėti apie aktualius klausimus taryboje. Pirmą kartą nacionalinis parlamentas neleido savo valstybės vadovui diskutuoti. Man atrodo, kad viskas labai aišku. Europa remiasi kompromisais mūsų bendrijos metodu, taip pat įvairiomis taisyklėmis bendra rinka, pinigų sąjunga, solidarumu ir atsakomybė. Mes pasieksime sėkmės tik jeigu išeisime iš valstybių vadovų, vadovų susi, susirinkimų ir pradėsime žiniasklaidai kalbėti apie praktinius pasiekimus. Mūsų suverenumas yra europietiškas ir jis pasiektas mes norime, kad būtų kad būtų europietiška Vokietija, euro, europietiška Junktinė karalystė, bet taip pat, kad būtų integruota Europa, politinė Europa, Junktinė Europos karalystė, taip sakant. Kalbant apie Jūs, ponė Merkel, Jūs e, savo gyvenime e, labai aiškiai patyrėte europietiškąją istoriją. Ir jūsų gyvenimo istorija parodo mums, kokia svarbi yra susivienijusi Europa. Mūsų frakcija tiki, kad mes visi galime kurti Europos vienybę. Ačiū. Labai ačiū, ponia e, kolega Doili. Gerai, kad daviau jums septynias minutės. Garsiausiai plojo kolega Konbenditas, beje, ponė Merkel, e, kuris pritarė ponui Dauliui naujieną. O dabar socialdemokratų frakcijos vardu kolega e, Svoboda. Pone kanclerė, noriu padėkoti Jums, kad atvykote. Aš vertinu Jūs kaip asmenybę, vertinu Jūs už Jūsų pastangas kurti Europą. Dabartinė Vokietijos e, vyriausybė e, remia ES e, integracijos idėjas. Jūs tikriausiai žinote, kad Vokietijos ekonomikos stebuklas paremtas tuo, kad šalis bendradarbiauja. Remiant trejetui vis dėlto yra sužlugdomos socialinės e, apsaugos priemonės. Į Graikiją jūs nuvykote per vėlai ir vis dėlto jūs turite pritarti darybininkų trejeto siūlomoms idėjoms. Pone Merkel, e, jei jūs nepritarsite toms idėjams, tai e, tam tikrų problemų jūs turėsite ir Vokietijoje. E, ką veiks tie milijonai bedarbių su laisve? Šiandien statistiniai duomenys rodo, kad nedarbas ES auga. Mes neturime užmerkti akių prieš šios skaičius. E, milijonai bedarbių jau dabar yra dėl mūsų taupimo politikos. Ne, nereikia, kad šis skaičius dar labiau išauktų. Kodėl uh, E, François Olandas e, dėlse. Kodėl jūs dėlsite? Taip, jūs esate teisi. Reikia spręsti kai kuriuos klausimus. Tačiau mes pas, pa, pamatėme, kad bankų sąjunga neveikia. Ispanijos bankų rekapitalizavimo idėjos neveikia. Ar mes juos paliksime? Manau, kad mes turėtume jiems padėti. Jūs kalbėjote apie įsiskolinimo krizę. Noriu Jūs pataisyti. E, jūs tikriausia žinote, kad Ispanijos e, valstybės įsiskolinimas nebuvo toks didelis ir ne jis atsakingas už krizę, atsakingas privatus sektorius. Ir šiandien palūkanų skirtumai E, kai kurias valstybes leidžia atsikvėpti, tačiau mes negalime tiesiog ramiai stebėti, kaip tie didžiuliai palūkanų skirtumai kai kurioms valstybėms - Portugalijai, Ispanijai, Graikijai - tiesiog neleidžia išeiti iš krizės. Kodėl? E, dabar e, yra sukurtas skolų išpirkimo fondas, tačiau jo priemonėmis nėra naudojamasi. Pone federalinę kanclerę, mes nekalbame apie skolų subendrinimą, mes kalbame apie bendrą žingsnį į kapitalo rinkas. Jei mums bendromis pastangomis pavyktų sumažinti palūkanų normas, jei tie palūkanų normų skirtumai nebūtų tokie dideli kaip šiandien, gal situacija būtų kitokia. Jūs kalbėjote apie Delorą. Tačiau e, jūsų pasakojama istorija yra kitokia nei Deloro, todėl kad Deloras pabrėžė, kad investicijos yra itin svarbios europietiškajai vienybei. Jūs kalbėjote apie investicijas e, švietimo sistemoje. Pone federalinė kanclerė, jūs tikriausiai žinote, kad šių investicijų skaičius e, yra mažinamas ir ateityje e, jos bus taip apkarpytos, kad nebebus įmanoma investuoti į švietimą ir mokslą. Pone federalinė kanclerė, jūsų pasakojama istorija yra kitokia nei e, Deloro, kitokia nei kanclerio Kolio. Aišku, jūs turite teisę e, taip kalbėti, Tačiau, jei kalbame apie ES ateitį, tai pirmiausia turime įspręsti šiandienos problemas. E, milijonai bedarbių, didelės socialinės problemos. Tai yra tokie dalykai, e, kurių akivaizdoje negalime būti abejingi. Ir dar porą žodžių apie biudžetą. Pone federalinė kanclerė, jūsų pozicija e, biudžeto atžvilgių yra išmintinga, gal kiek kitokia nei Junktinės karalystės. Tačiau Kalbant apie Horizontas 2020 programą arba kitus mokslinių tyrimų elementus ir programas, kurie nebebus finansuojami, aš labai tikiuosi, kad jūs paprieštarausite tam. Aš tikiuosi, kad jūs pabrėšite, kad augimui ir moksliniams tyrimams numatytos lėšos turi būti užtikrintos. Pone federalinė kanclerė, ir baigdamas, jūs esate fizikė, jūs pati tai pasakėte. Kaip fizikė, jūs puikiai suvokate eksperimentus, aš tai puikiai suprantu. Tačiau, jei matoma, kad eksperimentas nepavyksta, tai galbūt reikėtų imtis kokiu nors kitų žingsnių. Ir jei dabar mes manome, kad ta ekstremali taupimo politika, aš nekalbu apie paprastą taupimą, jei ta griežta taupimo politika neveikia, tai gal reikėtų pereiti prie. E, užimtumo darbo vietų kūrimo skatinimo politikos. Ypač didelis nedarbas yra jaunimo tarpe ir to ES toleruoti negalime. Ačiū, ponė federalinė kanclerė. Dabar liberalų ir demokratų frakcijos vardu ponas Verhofstadt. Merkel, Pone kanclerė Merkel, pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pasisakymą šiandien. Jūs to šiandien nepasakėte, tačiau prieš keletą dienų Jūs teigėte, kad krizę galima būtų įveikti per penkerius metus. Aš manau, kad Jūs tą pasakėte per savo susitikimą su CDU partijos atstovais. Aš esu optimistas, bet iš tiesų abejočiau dėl tokio termino. Kodėl? Todėl, kad visos priemonės, kurias taikome iki šiol, neturi poveikio, nes mes iš tiesų nekovojame su krizės šaltiniu, su krizės pagrindinė priežastimi, o pagrindinė priežastis šiandien, man atrodo, yra politinio pobūdžio. Žinoma, yra ir ekonominių priežasčių, mes matome finansinės pasiekmes, bet iš esmės tai yra politinė krizė ir šios krizės priežastis yra ta, kad nėra valdžios institucijos, kuri būtų už euro, už bendros valiutos. Galbūt valstybė ir gali egzistuoti be valiutos, bet aš galiu pasakyti, kad valiuta be valstybės egzistuoti negali. Aš galiu Jums tą iliustruoti patikdamas skaičius. 90 procentų skola yra eurozonoje. Vidutinės palūkanų normos ir ponas Svoboda paminėjo Italiją ir Ispaniją. Vidutinės palūkanų normos šiandien eurozonoje yra 5 procentai, skolagi 90 procentų. Jungtinėse valstijose skola siekia 103 procentus, tai yra dar didesnė negu kad eurozonoje, o palūkanų normos yra mažiau negu 2 procentai. O kasgi turi didžiausią skolą pasaulyje? Japonai. 226 procentai. Tai yra dvigubai didesnė skola negu kad Italijoje. Ir šiandien jie moka tik tai 1,5 procentų palūkanų normas. Kaip tai yra įmanoma? Tie, kurie yra sukaupę didžiausią skolą, moka mažiausias palūkanų normas. Vienas paaiškinimas yra labai paprastas. Už jenus egzistuoja valstybė. Japonija. Už dolerio gi yra biudžetas, 24 procentai BVP, o kasgi yra už euro kaip valiutos? Ogi niekas. Ir mes kalbame apie 1 procento biudžetą. Ir daugelis jūsų kolegų sako, kad tas biudžetas yra pernelik didelis. Taigi, ponė Merkel, jūs galbūt galėtumėte paminėti šios skaičius sustikime su ponu Cameronu vakarienės metu. Tai būtų puikia galimybė. Taigi, pažvelkime į šios dienos realybę. Ir pažiūrėkime, kokiasgi priemonės reikėtų pritaikyti, kad išspręstume krizę. Europa nėra tvari ir euras gali žlugti, jeigu mes nesukursime tikros valstybės, turinčios visus reikalingus elementus, kuriuos jau seniai yra įdėgusios Junktinės Amerikos valstijos, jie sakant, prieš 200 metų. O kągi tai reiškia? Tikra europinė valdysena, tikra europinė demokratija, tikras europinis biudžetas ir tikras Europos išdas ir nepamirškime Europos obligacijų rinką. Europos obligacijų rinka yra vienintelis būdas problemai išspręsti. Ponas Voboda kalbėjo apie pernelik aukštas palūkanų normas ES šiandien. Arba mes sieksime federalinės Europos, arba ir toliau susidursime su krize. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, dėl ECB, dėl Europos centrinio banko. Aš iš ties jūs kaip e, Vokietijos kanclerė labai gerbiu, bet jūsų požiūris dėl pono Merš buvo nepriimtinas. Europos parlamento nuomonė yra labai aiški. Mes ko tikimės? Mes tikimės, kad su Europos parlamentu bus elgiamasi taip pat kaip ir su Vokietijos parlamentu sprendžiant nacionalinius klausimus. Europos legitimumas yra lygiai toks pat kaip ir Vokietijos legitimumas ir demokratija. Ačiū. Äh, Dabar žaliųjų frakcijos vardu ponia Rebeka Harms. President. Ačiū ponia pirmininkė. Noriu padėkoti poniai federaliniai kancleriai už tai, kad jūs atvykote pas mus. Mes jūs prisimename kaip valstybės vadovę um, daug kovojusią dėl Lisabono sutarčių. E, todėl mes kartu su jumis um, kalbame apie demokratijos principus. Aš taip supratau, kad jūs siunčiate žinę, kad niekas nebando suskaldyti Europos parlamento. Tačiau aš iš Vokietijos sulaukiau kiek kitų signalų. Aš tikrai neįsivaizduoju, kad ateityje Europos parlamente E, tuomet, kai priimami griežti sprendimai susijęs su ekonomikos ir pinigų sąjunga. Pavyzdžiui, Lenkijos kolegos imtų ir prieš balsavimą būtų priversti išeiti iš salės. Bet kas, kas susipažinę su ES istorija, tikriausiai neįsivaizduoja, kad galime sukurti Eurozonos parlamentą. Aš uh, tikrai neįsivaizduoju, kad e, jūsų šalyje bandoma prisivilioti šią idėją, e, galvojant apie atskirą biudžetą. Dabar net neaišku, iš kur tas biudžetas būtų, tačiau tikriausiai apie šios klausimus jūs pačiandien pakalbėsite su pono Cameronu. No. Kalbant apie Europos istoriją, labai nuostabu, kad jūs kalbėjote apie laisvę ir demokratiją, tačiau taip kaip aš pažįstu ES rytus ir pietus, tai pamenu ir pažadą geresniam gyvenimui ir ypač rytinio ES kontinento integracijos variklis buvo būtent tas pažadas. O dabar, vertindama politikos e, rezultatus, aš nebeatpažįstu, ar tikrai įgyvendintas um, proporcingumo principas. E, mane slegia tai, kad vis daugiau europiečių baiminasi dėl savo ateities ir Graikija čia yra tik maža dalis. Uh, E, kurioje galime aiškiai pas, pamatyti, kokiu rezultatu duoda vienpusė taupimo programa. E, niekas mes čia nekalbame, kad mes pasisakome prieš e, taupimą. Tačiau ta vienpusė taupimo programa nėra teisinga. Suskaičiavusi iki 25 Europos vadovų tarybos susitikimų, aš daugiau nebeskaičiavau, kiek kartų jie susitinka gelbėti E, eurą vis žadant, kad dabar jau bus geriau. Tačiau geriau niekada ir neteina. Mes sukamės užburtame rate. Ir dabar Europos išorės veiksmų tarnyba e, kalba apie tai, kad šis užburtas ratas dar labiau sustiprės. E, Panašu, kad po Graikijos, Portugalija, Ispanija ir kitos valstybės e, pateks krizin. Jūs, būdama e, analitiška fizikė, turėtumėte suvokti tam tikras grėsmes ir įveikti Vokietijos vienpusį požiūrį bei ieškoti kitų priemonių, kurių mums verkiant reikia, ne siekiant stabilizuoti eurą, bet siekiant išlaikyti ES stabilę. Ačiū. Dabar Europos konservatorių ir reformistų frakcijos vardu panas Kelenan. Uh, uh, uh, Labai ačiū, ponia federalinė kanclerė the German members have been extensively tutoring me on that small little bit. Vienas Vokietijos kolega mane pamokė tai pasakyti. Būdamas pirmas Britas, kalbantis šiose diskusijose ir kartais skaitantis Der Spiegel, galiu pasakyti, kad tikiuosi, jog mm, per daug nekreipiate dėmesio į tai, ką šiandieną jums sako. Kanclerė, aš norėčiau, kad daugiau šalių pasaulyje turėtų Vokietijos drausmingą dvasę, nes man atrodo, kad tada jos nebūtų dabartinėje situacijoje ir geriau užjaustų ir suprastų Vokietijos mokesčių mokėtojus, nes jie nežinojo, kad prieš 15 metų, kad šitiek turės paukoti bendros valiutos labui. Ir aš turbūt e, pritarčiau jūsų kolegoms tokiems kaip ponui Westervelė ar ponui Sūrė ir prieštaraučiau, kad būtų dar daugiau Vokietijos pinigų skirta šiems tikslams. Jeigu būčiau Vokietijos politikas, turbūt norė, irgi norėčiau e, kai kurias e, eurozonos vyriausybės labiau sudrausminti. Pritariu Jums, kad fiskalinis konservatyvizmas yra logiškas dalykas. Ir, kaip sakė Margaret Thatcher, e, problema su socializmu yra ta, kad galiausiai baigėsi kitų žmonių pinigai. Ir jeigu mano pinigus būtų kas nors naudojas kaip Europos gelbėjimo ratą, aš turbūt irgi norėčiau priemonės tam tikras numatyti, e, užtikrinančias, kad negalima būtų toms šalims daugiau skolintis ir leisti. Problema, mano galva, yra ta, kad tai, ką šiandien matome Atenų gatvėse, parodo, kas atsitinka, kai ekonominį suverenumą paukojame eurozonos labui. Reikia, kad rinkėjai nuspręstų dėl savo pačių ekonominio likimo ir kad būtų išvengta tokių neramumų, kaip matome Graikijoje ir Ispanijoje. Eurozonos susitarimai bus įgyvendinami metų metus, net ir Vokietija, bijau, kad neturės tų pinigų, kuriems, kurių reikės įgyvendinti jiems. Jau dabar bankų sąjungos tvark, tvarkaraštis nepasiteisino ir daugelis kitų šalių turbūt derasi dėl savo interesų. Mano šalis turbūt norėtų, kad daugiau galios būtų sugražinta valstybėms narėms. Tačiau, kai kitos šalis siekia vis didesnės politinės integracijos, turite žinoti, kad šios, šiai vizijai ne visi ES pritarė. Ir Tik klausydamėsi vieni kitų mes rasime kelią į priekį. Tač, priekį. Tačiau, kaip aš įsivaizduoju, Vokietija vis dar susiduria su tais pačiais pasirinkimais kaip ir prieš du metus. Ar e, pas, pas panaudosime kokią nors e, botagų, primesdami pri, tam tikras drausminės priemonės su toms e, šalims, ar leisime jiems išsivaduoti iš tų europančių ir sugrįžti prie savo, savo valiutos, kuri leistų joms atsigauti mes nenorime, kad euras žlugtų, bet norime, kad ši krize galų gale pasibaigtų, kad galėtume pradėti susitelkti ties tikruoju iššūkiu Europoje. O tikrasis iššūkis yra tai, kad Europai trūksta e, pas, konkurencingumo pasaulyje. Visų mūsų ekonominių problemų pagrindas yra nepakankamas augimas, o augimui pasiekti reikia laisvos rinkos ekonominių reformų visame kontinente. Tikiuosi, kad Vokietija ir jūs pradėsite įgyveninti tas reformas. Ačiū, kad atvykote pas mus šiandieną. E AFD e frakcijos vardu dabar panas Farač. Labadiena visiems. Kanclerė Merkel. Jūs vykstate į Downing Street, kad aptartumėte biudžetą su Davidu Cameronu. Visa tai vyksta e, kokiame fone. Jau 14 metų šilės Europos audito rūmai nepatvirtina ES ataskaitų. Praėjusią savaitę didžioji dalis parlamentarų pareikalavo sumažinti ES biudžetą, bet to Britanijoje didėja pyktis. 53 milijonus mokesčių mokėtojų pinigų mes pumpuojame į ES. Kameronas yra labai silpnas ministras pirmininkas ir jūs turbūt laimėsite dėrybas šį vakarą, tačiau ES biudžetas vis tiek išlieka klausimas. Kitas klausimas yra Britanijos narystė Europos Sąjungoje. Kasgi yra Junktinė karalystė, kaip jie atrodo? Mes neprisijungėme prie eurozonos, o tai reiškia, kad kai vyksta vadovų tarybos susitikimai, kai vyksta svarbios diskusijos, iš tiesų Britanijos ministras pirmininkas neturi ką pasakyti. Ir jeigu ką nors pasako, tai į mus nežiūrima labai rimtai. E, esmė yra tokia, kad jūs vedate Europą tam tikrų kelių. Ir aš manau, kad einama prie nedemokratinės Europos. Ir mes tiesiog negalime prisijungti prie jūsų e, ėjimo tuo keliu. Jūs kalbėjote apie finansų rinkų reguliavimą, apie, apie finansinių sandorių mokesčius, apie daugybę kitų klausimų. Kameronas iš tiesų dažnai negali nieko pasakyti, išskyrus ne. Nes pažiūrėkime į visuomenės nuomonę. Leiboristų partija šiek tiek pasipriešino Ir dabar jis, Kameronas, net negali prisijungti prie tokių diskusijų ir dėrybų. Ir aš galiu pasakyti, kad labai skeptiškai yra žiūroma į Junktinės karalystės narystę ES ir keistai žiūrima į mūsų sistemą. Pone kanclerė, jeigu jūs šiandien nuvyktumėte į Downing Streetą ir pareikštumėte ministrui pirmininkui, juk visa tai nebeveikia, gal Junktinė karalystė turi palikti ES, jis neturi drąsos to pasakyti, bet jeigu jūs tą pasakytumėte, tai gal matytume tam tikrą poveikį. Tai tiesiog pasiūlymas. Pone kanclerė, aš siūlau tiesiog e, draugiškai išsiskirti, kad galėtume palaikyti ateityje geresnius santykius. Ačiū. E, vieningųjų kairiųjų frakcijos vardu, ponė Cimer. Aš vis dabar visai nebežinau, ar reikia gailėtis pono Camerono. E, ponai kolegos, dabar ponė Cimer kalba. Taigi, nežinau, ar turėčiau gailėtis pono Camerono. Tikriausiai ne. Pone federalinė kanclerė, jūs šiandien nekartą kalbėjote apie istoriją. Teisingai. Ir šiandien yra ne tik Obamos diena, tačiau šiandien e, minime ir 95-asias e, socialistinės revoliucijos metines. Tikriausiai prisiminsite, mes kartugi mokėmės mokykloje to. kolegės ir kolegos, aš visai nežinojau, kad spalio revoliucija gali sukelti tokias emocijas. Taigi, ši, šią spalio revoliuciją miniu todėl, kad tiek jūs, tiek aš patyrėte tą 89 metų permainų vėjo atmosferą. Tuomet kalbėjome apie socialinę laisvę, kurią galime sujungti su asmeninė laisvė, tačiau ši sąjunga nėra tvari. Todėl vertindama Graikijos ir kitų šalių e, situaciją, galiu pasakyti, kad taupimo politika, kuri įspraudžia į kampą e, daugelį žmonių, žlugdo mažas ir vidutinės įmonės, tokią e, politiką žlugdo, taupumas žlugdo, žudo. Aš e, apie tai nekartą kalbėjau e, plenarinėme posėdėje taip pat. Europos taryba neseniai e, prieimė sprendimą, kad Graikija keletą kartų nusižengė pagrindinių teisių hartijai. Um, priimdama įstatymus, pagal kuriuos e, žmonės iki 25 metų gali uždirbti tik du trečdalius e, vidutinio darbo užmokesčio, taip pat primdama e, tam tikrus įstatymus susijusius su pensiniu amžiumi. Aš manau, kad reikėtų nutraukti griežto taupimo politiką, todėl kad Augimas nebus pasiektas sumažinant darbo sąnaudas. Tokiu būdu nebus atkurtas valstybių narių konkurencingumas. Kas iš to konkurencingumo, jei žmonės yra žlugdomi? Ir už tai esate atsakinga tiek jūs, tiek pačios valstybės narės. Visai neseniai solidarumo Europos Sąjungoje sinonimas e, buvo sanglaudos e, politika. Dabar šis sinonimas e, iškrypo dėl daugiametės finansinės programos ir joje numatytomų apkarpimų. Mes manome, kad sanglodos politikai turėtų būti skiriamas didesnis finansavimas. Reikia surinkti daugiau pinigų į biudžetą. E, nebeblokuokite svarbių sprendimų neleisdama, kad nacionaliniai įnašai būtų tik 1,0 procento. Mums aš e, manau, kad greitai pirmininkas atims iš manęs žodį, tačiau noriu dar paklausti. Įdomu, ar Europos vadovų taryboje yra bent vienas vadovas, kuris gali atsistoti ir drąsiai pasakyti, e, kad tai, jog moksliniai tyrimai nebebus finansuojami pagal daugiametę finansinę programą, tai yra gėda mums. Galbūt reikėtų um, 7 milijardų, jei 7 milijardais eurų sumažinsime pagalbą besivystančiams šalims, tai bus gėda Europos Sąjungai. Dabar Soza Wagner frakcijai nepriklausančiųjų vardu. Pone Merkel, pone federalinė kanclerė, noriu padėkoti už jūsų vizitą. Uh, Jūs e, neturėtumėte pamiršti, kad e, šis pastatas, kuriame šiandien esame, yra europietiškosios demokratijos tėvynė. Noriu jūsų paklausti, Vokietijos konstitucinis, konstitucinis teismas prieimė sprendimą, pagal kurį kai kurie um, ES sprendimai yra neteisėti, todėl kad jie neužtikrina partijų ir partiškumo įvairovės. Noriu paklausti, ko siekė Vokietijos Bundestagas priimdamas e, šį sprendimą. Ačiū, ponė Merkel. Aš klausiau parlamento pirmininko, kiek galiu kalbėti, manau, kad mano situacija paprastesnė, galiu kalbėti, kiek noriu. Atsakysiu į Jozefo Daulio klausimą. Manau, kad mus kai kas sieja, kalbant apie eurozonos e, biudžetą, šis klausimas e, svarbus daugam. Aš norėčiau, kad visos ES valstybės narės būtų ir eurozonos narės. Tai ir buvo pirminis šios ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimo variklis. Jei būtų galvota kitaip, ta sąjunga galbūt visai nebūtų sukurta, tačiau yra kaip yra. Manau, kad mes e, turime suvokti tai, kad kai kurios valstybės narės nori turėti daugiau laisvės ir negali prisimti griežtesnių įsipareigojimų. Tačiau tos valstybės, kurios nori turėti bendrą valiutą, jos privalo įsipareigoti. Aš Džiaugiuosi dėl jų. Kita vertus, negaliu priversti kitų valstybių narių stoti į eurozoną. Viena vertus mums reikalingi įsipareigojimai ir privalomas įsipareigojimų laikymasis. E, kita vertus, tos valstybės, kurios daug dėmesio skiria konsolidavimui, nebūtinai pasieks to konsolidavimo. Aš esu įsitikinusi, kad ko, tie, kas nori kovoti prieš jaunuomenės nedarbą, privalo garantuoti tinkamas švietimo sistemas. Pavyzdžiui, Ispanija to padaryti dabar atimiausių metų negali. Kalbant apie Ispaniją ir Portugaliją, jei jos turi tam tikrų um, siekių, tai reikia iš karto žinoti, iš kaip jos tam tikrus įsipareigojimus įgyvendins, iš kur bus finansuojami tam tikri um, politikos siekiai. Negalime tiesiog imti ir pas, pasimti ES pinigus. Aš, tiksliau pasakus, man svarbiausias dabar yra euro gyvavimas. Ir uh, Aš nemanau, kad visos 27 valstybės gali staiga tapti e, tokios vienodos. Jei kažkada mes visi priklausysime euro zonai, tada galbūt galėtume kalbėti apie geresnį išteklių paskirstimą. Tačiau dabar euras laiko neturi, tarptautinės rinkos mums netgi mėnesių neduoda, nekalbant jau apie metus. Antra, ponė Svoboda, išklausiau jūsų minčių. Manau, sutarsime dėl to, kad 50 procentų jaunimo nedarbas kai kuriuose valstybėse narėse yra ne tik siaubingas dalykas, tačiau ir nevertas ES varto, vardo. Kai aš pradėjau um, savo kadenciją, tai tuomet Vokietijoje buvo 50 milijonų bedarbių. Kodėl? Todėl, kad raudonųjų ir žaliųjų vyriausybė e, taip reformavo visą politiką, kad buvo imtasi labai griežtų priemonių, beje ir opozicija toms priemonėms pritarė, e, kad buvo sumažintos socialinės išmokos, buvo kalbama apie orumą, buvo kalbama E, buvo priimtas sprendimas dėl pensijinio amžiaus e, prailginimo ir mes penkerius metus laukėme, o po to sulaukėme rezultatų. E, dabar tik tai 3 milijonai bedarbių, biudžeto padėtis gan gera ir iš esmės, jei dabar jūs pakeliautumėte po Europą ir jei kalbėtumėte apie tą aklą taupimo politiką be struktūrinių įsipareigojimų, tai tokiu būdu e, jūs nusidėtumėte ES profsąjungoms ir darbuotojams. Graikija susidūrė su sunkumais tuo met, kai deficitas buvo 15 procentų BVP. Dar nebuvo trejato dėrybų, tai tiesiog buvo 15 procentų deficitas. Ir tartuotiniai investuotojai nusprendė Graikijai nebeskolinti pigiai. Ir jei dabar uh, E, graikams tiesiog sakome, kad jums blogai, taip, tai yra blogai, tačiau turime pasakyti, kad netvarka yra tai, kad jūs kiekvieną dieną streikuojate. Tikrai negerai yra, kad e, geležinkelių sistema yra tokia, e, kad bilietų kainos yra per labai brangios. Negerai ne, ne yra tai, kad kai kurios ministerijos nebendradarbiauja. Blogai yra tai, kad padaryta mokesčių reforma, o mokesčių niekas nemoka. Taigi nereikia tikėtis, kad kažkas iš nežemiškų jėgų ims ir padės dabar Graikijai. Jei taip bus, e, tai Europa bus nesėkminga. Mes esame 9 procentai Europos, e, e, viso pasaulio gyventojų. Mes 50 procentų viso savo biudžeto skiriame socialiniai apsaugai. Ir jei mes galvosime, kad mūsų darbo rinkos yra uždaros, tai tada turėtume net nesistengti e, suteikti jaunimui darbo galimybių. Tačiau aš vis dėlto galiu pasakyti, kad socialinės partnerystės Vokietijoje pasiteisino. Ir mūsų profsąjungos likščiol vis dar turi tam tikrų nuogastavimų dėl to, kad galbūt pensijinis amžius bus dar labiau prailgintas ir tai yra labai svarbu žingsniai. Todėl aš labai nuoširdžiai noriu paprašyti, tose srityse, kur Europa turi keistis, kur mes pernelyg atsipalaidavome, kur mes nepažiūrėjome, kas vyksta pas mus apsa, pasaulyje. 80 procentų viso augimo vyksta pasaulyje už ES ribų. Taigi, jei visų tų dalykų nematysime, tai bendros ateities nesukursime. Sužlugo referendumai dėl ES konstitucijos tiek e, Prancūzijoje, tiek Niderlanduose. Manau, kad mes turime ieškoti būdų, kaip dirbti bendrai, kaip ieškoti didesnio bendrumo. Mes negalime atsisakyti gerų dalykų dėl nesvarbių prastų dalykų. Jei kažkam netinka euro obligacijos, tai nereikia atsisakyti viso projekto. Tiesa yra tokia. Įvedus eurą palūkanos buvo visur vienodos, tačiau konkurencingumas kai kuriuose valstybėse narėse smuko. Todėl mes turime stengtis, kad mūsų bendra e, valiuta būtų panaudojama geresniems tikslams. Aš esu už tai, kad Europos komisija e, taptų uh, ES vyriausybę, esu už tai, kad Europos vadovų taryba taptų aukštaisiais parlamento rūmais, tačiau vienai par kitaip mes tą visą sąrangą, tą statinį turime statyti tvarkingai. Aš tikiuosi, kad iš dalies atsakiau į ponios Harms klausimą, Kalbėkime sažiningai, tikrai niekas neįgyvendina vienpusės taupimo politikos. Net darybinis trejetas e, labai stengiasi pateikti struktūrinių reformų pasiūlymus. E, kartais e, reikia netaupyti, o reformuoti darbo rinką. Ir tas pasiryžimas keistis turi būti mums visiems suvokiamas. Porą žodžių apie Didžiąją Britaniją. Aš norėčiau, kad Junktinė karalystė būtų stipri ir Europos Sąjungoje. Aš esu iš Vokietijos. E, Jungtinė karalystė dalyvavo išlaisvinant mus iš nacionalsocializmo. Aš apskritai negalėčiau įsivaizduoti, kad e, Didžioji Britanija dabar nebepriklausytų Europos Sąjungai. Manau, kad ir Didžioji Britanijai būtų naudinga priklausyti Europos Sąjungai, todėl kad jei ji bus viena kažkur tarptų 7 milijardų, nežinau, ar jai tai bus naudinga. Taigi Didžioji Britanija e, turi būti svarbi ES partnerė ir dėl tos priežasties ir keliauju e, šiandien į Jungtinę karalystę. Aš tikiu, kad mes kartu galime būti laimingi, o vieni e, pasaulyje laimingi nebūsime. Mes esam 500 milijonų kovojantis už e, minčių. E, Ir žodžio laisvę. Ir tik kartu galime būti stiprus. zu Frau Zimmer nur folgendes. <laughs> Ponios e, Zimmer. Klausimas. Jūs kalbėjote apie pokyčių vėjus ir apie tai, kad jie 89 metais suteikė mums laisvės galimybę. Kalbėjote apie socialinės ir asmeninės laisvės, apie tai, kad jas bandoma sujungti. Tiesa, tačiau socializme buvo pražiūrėta tai, e, kad negalima e, įgyvendinti politikos prieštaraujant tam tikriems e, dėsniams. Tuomet žmonės buvo skatinami pamiršti savo kūrybingumą. Ir šiandien uh, kai kas yra atsakingas tik už pinigų uždirbimą, tačiau kažkas privalo ne tik stengtis uždirbti pinigus, kažkas turi stengtis ir mokėti mokesčius. Ir tiek mažos įmonės, tiek didelės įmonės dirbdamos kartu gali kažką įnešti į bendrą puodą, o tik po to mes galėsime kažką skirstyti. Tačiau siekdami to tikslo turime dirbti visi. 5 procentų e, slengstis. Mes esame įpareigoti netir, nekritikuoti Vokietijos konstitucinio teismo sprendimų. Juos tiesiog reikia įgyvendinti ir su jais gyventi. Aš nežinau, kaip Vokietijos Bundestagas sureaguos į tą sprendimą, galbūt galėtume bandyti tartis dėl 3 procentų, tačiau ar tai bus paprasta, neaišku, situacija sudėtinga. Ačiū. Vokietijos federaliniai kancleriai negalime kritikuoti e, konstitucinio teismo sprendimų, tačiau aš galiu. Šis sprendimas buvo blogas sprendimas ir jisai neatspindi Europos parlamento esminio vaidmens. Dabar galbūt Sozai Wagner pirmiausia suteiksiu žodį. E, Pone federalinė kanclerė, jūs man išsamei atsakėte į klausimą, labai ačiū. Jūs esate laiko ekonomistas, puiku. Panas Ferič. Out of the EU or not, Chancellor. Um, Europos Sąjunga tikrai ši yra labai skirtinga, 17 eurozonos šalių eina visiškai kitur ir kiekvienas jūsų pasiūlymas yra atmetamas pono Kamerono, taigi mes galiausiai atsidursime tokia pačia situacija kaip ir pelenė. Jūs priimate sprendimus dėl bendros rinkos, Ir anot jūsų, net ir Junknės karalystės nariai šiame parlamente negalės balsuoti dėl jų. Taigi suprantu, ką jūs sakote, bet e, kalbant atvirai, dabar esame atsidūrę visiškai nelogiškoje pozicijoje. Man atrodo, kad, Europa turė, e, kad Junknė karalystė turėtų būti arba visiškai integruota, arba visiškai atsiskirti. Tiesiog aišku, kad Britanijos e, visuomenė ieško visiškai kitokio, naujo sprendimo. Pone Cimer, labai trumpai. Ekonomika. Ekonomikos politika kaip pagrindas, kuriuo remiantis galima kažką dalinti. Aš jums visiškai pritariu, e, tačiau turiu pasakyti, kad vien taupimo sąlyga um, labiausiai nukentėjusioms valstybėms neleis kurti tvarios ekonomikos. Aš norėčiau sužinoti, kaip um, e, įgyvendinant taupimo politiką galima kurti ir tvarę augimo politiką. Antras dalykas, jūs prieš tai kalbėjote apie tai, kad Europos parlamentas jums yra puikus partneris Tada noriu paklausti, kodėl fiskalinis susitarimas yra toks, koks yra. Jau dabar aišku, kad e, dvies, dviemis aspektais dėl materialiosios ir faktinės teisės aspektų e, prieštarauja ES sutartims, todėl kad e, šis fiskalinio susitarimas neturi demokratinio teisėtumo. Ir kas įgyvendins šį susitarimą, jei ES parlamentas yra laikomas nuo šalyje? Aš turiu pasakyti, kad e, fiskalinės susitarimas gali įsigalėti, tačiau ne komisija turi jį gyvendinti. Kaip jūs panaikinsite tą prieštarą? Ačiū, panas Kerenina. Ką, kanclerė, norėčiau padėkoti, kad atvykote šiandien pas mus. Diskusijos buvo labai įdomios, mano nuomonė. Išgirdome daug politinės retorikos, netiek daug ekonominės retorikos. Frau Zimmer atrodo, kad spalio revoliucija 40 milijonų žmonių žūčių metinės reikėtų kažkaip pažymėti. Kanclerė, aš linkiu Jums kuo geriausios kloties ir sėkmės susitikus su Davidu Cameronu. Jūs esate tarptų, kurie prašo, kad ES būtų laikomasi biudžetinės drausmės. Ir Tikėkime, kad parlamentarai Didžiojo Britanijoje tam pritars, dėje ne visi pritarė iš CDU partijos jūsų pozicijai, kai kas prašo, kad 136 milijonai eurų būtų išleisti netaip jau reikalingam muziejui įsteigti, o juk laikai dabar ekonominiai yra labai sudėtingi. E, verslas, namų ūkiai, šeimos dabar turi išleisti mažiau, ES turi daryti tą patį, reikia mažinti biudžetą, mums reikia nedidesnio biudžeto, reikia geriau pasinaudoti turimų biudžeto. Aš tikiuosi, kad jūs ir Davidas Cameronas šiandien sutars dėl to, kad reikia apriboti biudžetą. Jungtinėje karalystėje net ir leiboristų partijos partija nori, kad biudžetas būtų sumažintas. Tokia yra realybė. Mes negalime leisti, kad metai iš metų ES biudžetas didėtų, tuo tarpu, kai daugelis valstybių narių vykdo taupimo programas ir kai daugelis viešųjų paslaugų yra visiškai nebetvarios. Taigi aš tikiuosi, kad jūs rasite bendrą požiūrį su Davidu Cameronu. Ačiū. Ačiū, ponia Harms. Nor, dar noriu pastebėti, kad E, Jungtinė karalystė man visai netrodo stipri. E, man atrodo, tai valstybė, kuriai stipriai reikalingos vidaus reformos. Perdokite kuo nuoširdžiausius mano linkėjimus ponui Cameronui ir ponui Milibent. Manau, kad e, jie tikrai nebus pajėgus kaip nors susitvarkyti su antieuropietiškąją poziciją savo šalyje. Kitas dalykas, aš rytoj vyksiu į Graikiją, domėjausi situaciją ten ir manau, kad pagaliau reikia pripažinti, kad jūsų reformų bandymai sužlugo. Pensijos buvo sumažintos per pus, atlyginimai apkarpyti taip griežtai, dar griežčiau nei Vokietijoje, kai buvo Hartz 4 reforma įvesta. Ir dabar yra e, tie apkarpimai daromi, kaip pasaulyje yra giliaus, giliausia ekonominė ir finansinė krizė. Tai baigsis katastrofa, reikia tai įsisamoninti. Manau, kad e, jei Graikijos neišgelbėsime, tai neišgelbėsime ir kitų valstybių gėda, kad Vokietija ir dar kitos dar turtingos valstybės eksperimentuoja ES vienovę, kuri gali būti pakoreguota tik tuo met, e, kai ją ištinka krizė. Tai matome šiandien, tačiau tai nėra teisinga. Tas kursas, e, kuriuo dabar sekame, e, yra įgyvendinamas tik krizės akivaizdoje. Tik krizės akivaizdoje mes kalbame apie gilesnę ekonominę ir pinigų sąjungą, apie e, didesnę sanglaudą. Manau, kad tai išskiria Europą. Aš manau, kad jūsų atstovaujamas kursas nebūtų įmanomas, jei po triše e, jo posto nebūtų perimęs Dragi, kuris nusprendė e, atsikratyti blogos politikos ir pereiti prie kitos garbingos, sažiningos politikos. Aš e, manau, kad reikėtų keisti tą donorų šalių kursą, kuris vykdomas likščiau. Ačiū, ponas Perhofštat. I, I Nemanau, kad mes dėl ilgalaikės perspektyvos nesutartume. Problema yra tai, koks laikas pasirinktas įvairiems žingsniams žengti taip, sakom, sus, pritarėme visiems tam, tam ir anam. Man atrodo, kad problema čia yra ta, kad reikia visko dabar. Jeigu neišspręsime euro krizės, jeigu nepradėsime reformų, tai kas bus? Pavyzdys, kas šiandien vyksta? Pusė taupimo priemonių ir aš nesu prieš taupimą. Man atrodo, Europos pietuose tai ypač būtina bet pusė tų sutaupytų lėšų naudojama apmokėti toms palūkanų normoms, kurios skirtos e, obligacijų turėtojams už ES ribų. Ir čia ne Belgijos idėja, čia, čia ekspertų idėja. Reikia situaciją taip sutvarkyti, kad visos dalyvaujančios šalis būtų priverstos sumažinti valstybės skolą. Ir visi tai žino. Ir dabar sakoma, kad sumažintos bus palūkanų normos Ispanijai ir Italijai, kad šios šalis galėtų atsigauti. Tai klausimas man, mano jums, kodėl to nepadarius? Protingai, kodėl neišsprendus krizės? Pone Merkel, šis parlamentas prisėmė poziciją. Mes deramės su taryba dėl dviejų dokumentų paketo ir įgyvendame šešių dokumentų paketą. O parlamento pozicija yra tokia, kad nebus susitarimo, jeigu nebus e, išpirkimo nuostatos naujame dokumente. Ačiū toliau, panas Voboda. Pane federalinė kanclerė, e, jūs, e, kreipiuosi jūs kaip į fizikę. Arts 4 reforma yra vertinama skirtingai ir ponia Harms negalime šios reformos lyginti su tuo, ko reikalaujama šiandien iš Graikijos ir kitų. Tai yra visiškai skirtingi dalykai, tai ne tas pats. Aš visiškai pritariu, kad jūsų išvardinti punktai tos struktūrinės reformos yra reikalingi, tačiau daroma yra kas kita ir reikalaujama yra netgi kita, daromas kitoks spaudimas. E, kodėl taip prabėgo tie du metai Graikijos atžvilgiu? E, kodėl e, tiek mokesčių nutekėjo. Manau, kad čia reikėtų imtis tam tikrų žingsnių. Tas mokesčių vengimas turi būti pažabotas, čia reikia veikti veiksmingai. Pone, pone federalinė kanclerė, aš Jums pritariu, kalbant apie Didžiąją Britaniją. Didžioji Britanija priklauso Europai, ji turėtų likti Europoje. Gal galėtumėte perduoti Cameronui, kad jis turėtų eiti pasivaikščioti į Londono miestą? Nemanau, kad um, Londono gyventojai ir verslininkai norės, kad jungtinė karalystė ne, nebepriklausytų Europos Sąjungai. Gal populistai to norėtų, tačiau e, ne Londonas, nes e, jie, jiems tai būtų nenaudinga, ne politiniai, politiniai funkcionieriai kaip Faraš ar kiti. Ir Paskutinė pastaba - biudžetas. Mums reikia išmintingo biudžeto apimančio augimą. Čia taip pat galėtume ten nuvežti tam tikrų žinių kameronai. Britai kovojo savo laiku dėl griežto biudžeto. Dabar Britai, Lenkai, pavyzdžiui, skaičiau Lenkijos užsienio ministro kalbą ir jie kalba, kad kai jau jie įstojo į klubą, tai jiems pinigai nebereikalingi. Tačiau iš ties, kai valstybėms reikia e, pinigų, tos pinigus jiems reikia, joms reikia suteikti. E, pasakykite ponui Cameronui, kad čia mes turime politinės valios. Jei biudžeto projektas bus vetuojamas, jei bus e, apkarpamas biudžetas, mes sieksime uh, kad biudžetas būtų taip parengtas, kad jis garantuotų augimą. Tik tokiu būdu um, mes pasieksime savo tikslų ir parlamento pozicija šio klausimu labai stipri. Kolega Dol. Aš norėčiau pritarti pono Faražo siūlymui draugiškai išsiskirti. Tačiau Aš norėčiau pasilikti 26 e, kitų vaikų valstybių globą. Ir jeigu iš tikrųjų reikia kalbėtis dėl draugiškų dėrybų, tai mes vaikus pasiliksime. Ir net Britanijos vaikus. Antras pastebėjimas. Pone Merkel, jūs visiškai protingai kalbate, kad reikia imtis veiksmų dėl Europos biudžeto. Ta, ir mes ne negalime uždrausti šalims, kurios nori prisijungti prie euro, siekti to solidarumo. Aš turiu dar vieną pasiūlymą dėl to solidarumo. Britanijos situacija gražinamoji išmoka turi būti svarstoma turint omenyje vieną biudžetą. Aš nepritariu dėl sprendimo, kuris buvo priimtas. Pone Merkel, aš jūsų dar norėčiau kai ko paklausti. Norėčiau paklausė dėl tyrimų ir inovacijos politikos. Iš ryto dėl to labai e, intensyviai kalbėjomės. Kur tie Europos tyrimai, kuriuos turime palaikyti, kur inovacijos? Reikia labai greitai juos sukurti. Ir mes jums padėsime teikdami savos iniciatyvos pranešimus dėl augimo ir užimtumo. Ir čia vėlgi reikia, kad mes su taryba dėrėtumėmės, kad greitai išspręstume šią situaciją. Ir mes greičiau išspręstume šią situaciją, jeigu mums būtų skirtos lėšos, kurios ir turėjo būti skirtos. Ačiū, ponė Merkel. Trumpai į kai kurios klausimus. Pone Cimer, kalbant apie teisinį pagrindą, fiskalinio susitarimo. Aišku, mes būtume norėję kitaip, tačiau viena valstybė to nenorėjo arba norėjo su sąlyga, kad pakeistume ir e, kitas sutartis e, susijusios su finansų rinkų reguliavimu, kas mano supratimu ir kitų supratimų nebuvo e, gerai. Tuomet mes pasinaudojame tarp vyriausybinių e, susitarimų, tačiau buvo taip pat susitarta, kad per penkerius metus e, nebus sukurtas naujas ramstis, tačiau bus e, tam šios susitarimo nuostatos integruotos į, į sutartis. Teisės tarnybos e, patikė išvadą, kad toks žingsnis yra įmanomas. Taigi mes tikrai išanalizavome situaciją ir tie, kas linki ES sėkmės, neturėtų atsisakyti šito kelio Ir dabar jau ne nuo manęs priklausys, kad šios nuostatos būtų greičiau pateiktos į, perkeltos į ES sutartis. Pone Harms, aš žinau, kad Graikijos žmonės kenčia. Tie, kas yra Graikijoje turtingi, tai jų turtai e, siekia kalnus, o daugiausia kenčia tie, kas yra neturtingi. Ir Aš e, manau, kad e, Graikijos valstybės aparatas yra per didelis, o pensijos e, dar iki reformų laikotarpių augo per dėm greitai, lyginant su ES vidurkiu. Tiesa, kitose valstybėse narėse e, gal buvo su situacija tvarkomasi kitaip, o Baltijos valstybės apskritai e, neįtikinamu būdu sugebėjo susidoroti su krize jos e, globa, pasaulinės krizės akivaizdoje Lietuva, Latvija, Estija sugebėjo padaryti beprotiškas reformas ir jų ekonomikos augimo rodikliai dabar yra labai geri. Aš e, mielai bendradarbiauju su kolegomis ir pavyzdžiui, e, Slovakų kolega socialdemokratas pasakojo, apie tai, kaip um, vertinamos e, Graikijos reformos. Tikrai nėra taip, kad m, tik naujos valstybės narės aukojasi arba kad jos e, negali parodyti, kas yra gerai arba kas negerai. Ponai Ferhofštat, pasakysiu porą dalykų. Nesijaudinkime. Tai kad mes šiandien čia galime taip ginčytis, tai rodo, kad ES politika tapo vidaus politika. Čia yra panašiai kaip pas mane šalyje, mes galime tiesiog ginčytis. Beveik, aš sakau. Jums puikiai pažįstami Vokietijos socialdemokratai ir Ferič gali kalbėti panašiai taip pat kaip ir uh, Vokietijos socialdemokratai, tačiau ponas Ferič tikriausiai nežino, kaip socialdemokratai kalba su Vokietijos krikščionimis demokratais. Uh, skolų išpirkimo fondas. Nepaisant to, kad kol kas dar nėra jokio europinio pagrindo, mūsų supratimu čia reikia keisti sutartis. Tačiau dabar šioje situacijoje nieko negelbėtų šis fondas, nes ne viena valstybė negalėtų išsikapstyti iš krizės, nes pirmiausia reikia pažaboti biudžeto deficitą. O jei jūs kalbate, kad nebus dviejų teisės aktų paketo, jei mes nepritarsime skolų išpirkimo fondui, tai, na, vargu, ar mums pasiseks bendradarbiauti, tačiau aš supratau, ką jūs norėjote pasakyti. Jungtinė karalystė buvo valstybė pasisakiusi už ES plėtrą ir to požiūrio reikia laikytis nuosekliai. Aišku, mes atsidursime krizėje ir tuo met, jei ne eurozonos valstybėms bus sudėtinga. Praeitie struktūrinių ir sanglaudos fondų lėšas E, mes e, skirstėme galbūt nepakankamai lankščiai, o pasimokyta iš praeities klaidų ir dabar tų fondų lėšos, kovojant prieš jaunimo nedarbą, skatinant mažų ir vidutinių įmonių plėtrą, yra naudojami daug lankščiau. Pone Jozefai Dauli, turiu pasakyti, kad Vokietija kartu su Prancūzija kaip tik pasiūlė surenkti Europos vadovų tarybos susitikimą dabar, e, kuriame būtų dėmesys skiriamas e, finansų klausimams. Mes e, žinome, koks svarbus šio biudžeto tvirtinimas yra visam pasauliui, nes priešingo atveju neaišku, kas finansuos į mus 2013 metais. Ir čia kalbu ne tik apie ES e, vidurio e, valstybės, tačiau kalbu apie visas valstybės. Manau, kad jei mums dabar nepavyktų susitarti, tuomet tas siunčiamas signalas būtų labai prastas. O kalbant apie e, investicijas į mokslinius tyrimus, mano supratimu, savo biudžete turime e, laikytis modernaus požiūrio. Kita vertus, jei kiekvienais metais 40 procentų reikės didinti ITER programos finansavimą, tai nežinau, kuo tai baigsis. Kažkada bus pasakyta taškas ir viskas. Bet ne tai aš norėjau pasakyti. Turime pasvarstyti, kaip visus finansinius išteklius turime paskirstyti prasmingai. Ačiū visiems už labai turiningą popietę. Ponios ir ponai. Noriu padėkoti poniai federaliniai kancleriai, o baigdamas noriu pastebėti porą dalykų. Pirmiausia, atvira pirmininkų suiga parodė, kad į šią suigą susirinko daug daugiau narių nei į plenarinį posėdį. Pasvarstykime, kodėl. Antra, jūs dabar tikriausiai laimingi, nes ITER pro programa nefinansuojama. Nenutrauktas finansavimas. E, taigi, kaip būdamas Europos parlamento pirmininku, noriu padėkoti Jums už vieną sakinį. Kalbėjote apie tai, kad kas nenutiktų ar nutiktų Europos Sąjungoje, Europos parlamentas Jums yra labai svarbus demokratinį teisėtumą teikiantis partneris. Aš visose ES e, lygmenyse, aš tikiuosi, kad tą patį sakinį jūs pakartosite ir taryboje arba laikysitės būtent to kurso. Dar vienas dalykas, jūs kalbėjote apie uh, Latviją. Ministras pirmininkas Domrovskis šioje salėje skaitė pranešimą EPP frakcijai. Ir ponas Dombrovskis uh, E, kalbėjo apie skaudžias aukas, kurias e, ta šalis turėjo patirti siekdama įstoti į eurozoną. Ir tuomet Dombrovskis kalbėjo apie tai, kad e, jei Turint omenyje tas visas aukas, Latvijai bus nubrauktas finansavimas iš sanglodos fondų, tai tuomet jie nebekalės pritarti ES projektui, nes mes kalbame ne tik apie vieną milijardą, mes kalbame apie tai, kad Europoje turi vyrauti solidarumo dvasia. Ačiū Jums už tai, kad Jūs kalbėjote apie e, Vokietijos socialdemokratus. Tikiuosi, kad e, vis dėlto pastebėjote, kad mūsų e, posėdis Europos parlamente yra malonesnis nei pas jūs namuose. Dėkoju Jums ir už Jūsų mintis apie Europos politiką. Ačiū.